Okay, so I'm going to start the meeting and... Uh... Pradedame posėdį. Norėčiau paprašyti fotografų pasitraukti iš salės. Okay, so we are going to start this uh, extraordinary meeting. Taigi pradedame nepaprastai mūsų komiteto aplinkosaugos komiteto posėdį. Norėčiau pasisveikinti su Greta Thunberg. Noriu paprašyti e, užsidėti ausines, nes e, įžanginę savo e, kalbą pasakysiu prancūziškai. Greta Thunberg, man labai malonu Jūs čia pasveikinti. Čia Europos parlamente e, parlamento pirmininko David Sasoli kvietimu. Jūs lankėtės parlamente praėjusiu metu balandžio mėnesį, prieš maždaug 12 mėnesių. Ir tuomet išsakėte mums žinę, kad mes nepakankamai darome. Ir žinoma, jūs buvote teisi. Norėčiau savo pasisakymę pasakyti štai, ką pacituoti. Klimato krizė grėsia žmonijos išnykimui. Mes negalime atmesti katastrofiškų pasiekmių, tikimybės, dėl kurių išnyks gyvybė, e, išnyks žmonės pasaulyje. Tai e, ne Gretos Thunberg pasisakymo citata, tai e, JP Morgan banko e, analitiko e, pasisakymo komentaras. Taigi, faktai yra faktai. Kad ir koks žmogus juos becituotų. Ir jeigu kas nors iš esančiųjų salė mėgsta Greta, jums patinka jį arba kažkas jos nekenčia, vis dėlto mokslas lieka mokslu. Ir mes kol kas pralaimime kovoje su klimato kaita. ir jūs atėjote šiandien pas mus, priemėte mūsų kvietimą apsilankyti čia. E, tai jūs atėjote ne tik dėl to, kad, būtų, kad skelbtumėte pavojų, skleistumėte žinę apie pavojų, bet ir dėl to, kad imtumėmės reikalingų priemonių. Ir jūs tai darote nepaprastai našiai. Jūs nepaprastai našiai skleidžiate žinę apie pavojų, iš, iškilusi pavojų ir grėsmę, darote tai jau daugelį mėnesių. Ir man atrodo, kad susitikote su daugybė e, atsakingų politikų, kurie fotografuojasi su jumis, kurie jums savo, kad tai, ką jūs darote, yra puiku, tačiau vis dėlto niekas kol kas dar visiškai nepasikeitė. Tačiau mes Europos parlamente esame nusiteikę e, dirbti kitaip ir ypač Europos parlamento aplinkosaugos komitete mūsų vaidmuo išgirdus apie pranešamą pavojaus signalą apie e, iš, tų, iš, išgirdus tų e, analitikų komentarus, mes norime imtis konkrečių veiksmų paremtų e, moksliniais, finansiniais ir pramoniniais e, e įtikinamais planais. Ir kiekvienam tenka savo vaidmuo. Aš noriu pabrėžti, kad mums reikia jaunimo energijos. Jokia visuomenė negali tikėtis įvykdyti perversmų, atremti klimato kaitos iššūkio, jei neklausysime jaunimo. Ir šiandien jaunimą įkūnijate jūs Europoje ir pasaulyje. Greta Thunberg, e, šiandien jūs esate aplinkosaugos komitete, kuri pasisako už klimato kaitą. Čia ne baltieji rūmai, jūs susitinkate ne su e, Trumpu, jūs ne Australijoje, kurios. E, Premjeras skeptiškai vertina klimato kaitą. Čia, ne Bolson, čia nėra Bolsonaro iš Brazilijos, kuris taip pat klima, skeptiškai vertina klimato kaitą. Mums reikia pozityvios energijos, kuri vestų priekin visuomenę, kuri e, skatintų pokyčius, skatintų keistis netgi tuos, kurie yra nelinkę keistis. Uh, Tokia būtų mano įžanga. Ir dabar perdodu žodį jums. Dešimčiai minučių ir dabar pirmininkas grįžta į anglų kalbą. Po to išklausysime visų politinių frakcijų koordinatorių ir, žinoma, jų, kai jie kalbės, taip pat prašysiu laikytis pasisakymui skirto laiko. Taigi dabar žodis jums. Dešimčiai minučių maždaug. Amen. Hi. Hi. Sveiki. Aš esu Greta Thunberg. Esu klimato uh, kaitos aktyvistė bei dalyvauju Fridays for Future judėjime. Daugiau nei šimtą penktadienį mes paukojome, kad išreikštume protestą dėl jūsų neveikimo rugsėjo mėnesį apie 7,5 milijono žmonių visame pasaulyje išėjo į gatves, reikalaudami, kad jūs susivienytumėte ir remtumėtės mokslu, kad užtikrintumėte saugę mūsų ateitį. 2019 lapkričio mėnesį Europos parlamentas paskelbė, kad e, gyvename aplinkosaugos ir klimato krizės laikais ir sakėte, kad ES bus lyderė kovojant su egzistencinė klimato kaita. Tai buvo puikia žinia. Kai jūsų vaikai pranešė apie tai, kad dega namai, jūs išėjote į lauką, pauostėte orą ir pasakėte, taip, iš tikrųjų, namai dega, iš tikrųjų, perspėjimas apie pavojų yra tikras. Ir tuomet po to jūs grįžote į namus, e, pabaigti vakarienę, pasižiūrėti televizorių ir nuėjote mėgoti. Net nepaskambinote gaisrininkams. Apgalėstauju, bet tai visiškai nelogiška. Kai tavo namai dega, nelaukit dar keletą metų, kad bandytum pradėti gesinti tą gaisrą. Ir vis dėlto būtent tai e, daryti komisija siūlo šiandien. Kai Europos Sąjunga pristatė savo siūlymą dėl klimato klausimo ir iki 2050-ųjų pasiekti klimato neutralumo. Jūs mm, tuo parodėte, kad jūs atsisakote Paryžiaus sutarties e, siekio sukurti klimato požiūrį neutralų regioną, atsisakėte savo pažadų, atsisakėte daryti bet ką, kad sukurtumėte saugę ateitį savo vaikams. Uh, tas teisės akto pasiūlymas e, paremtas biudžetu, kuriame nepakankamai skiriama lėšų kovai su CO2. Ir iš tikrųjų, realiai mes turime mažesnį nei 50 procentų šansą pasiekti, kad e, aplinkos temperatūra e, nešiltų sparčiau nei pusantro laipsnio. Ir šie klimato teisės aktas klimato teisės aktas neparemtas siekiu užtikrinti pasaulinę lygybę bei siekia užtikrinti nulinių teršalų e, e, situaciją ateityje. Toks teisės aktas siunčia labai rimtą žinę. Nu, nors teigiama, kad yra, yra įmamas rimtų veiksmų, tačiau iš tikrųjų jų nesimama. Nėra vykdoma informacijos kampanija apie tai, e, nėra nes niekas nesima veiksmų. Mes gyvename e, šiais krizės laikais, bet niekas tos vykstančios krizės nesima spręsti kaip krizės. Yra sukaupta pasaulyje didžiulių turtų, finansų. E, daugybė žmonių yra pasirengę daryti viską, kad galėtų pagelbėti e, šioje kovoje. Tačiau stinga žinojimo, nėra lyderystės ir visų pirma, nebėra laiko E, kovai su CO2 skirti biudžeto ištekliai sparčiai tirpsta. Tačiau e, visi veiksmai skirti klimato, kovai su klimato kaita e, yra bus neveiksmingi, jeigu jie neapims reikalingų veiksmų. Tačiau yra kelio, patikimas, įmanomas kelio gairių planas, kad užtikrintume ateitį. Tų biudžetų, į tų biudžetų turinį niekad neatsižvelgta. Neatsižvelgiame į šiandieniniuose politiniuose sprendimuose. Apie, apie tai nekalbama žiniasklaidoje. Tačiau jūs čia bandote priimti sprendimus ir kurti politiką ignoruojant visą informaciją. Jūs apsimetate, kad jūsų planai arba jūsų politika, ne, jeigu nekreipsite dėmesio į mokslininkų komentarus, kažkaip vis tiek sugebėsite išgelbėti žmoniją nuo šios didžiausias visų laikų krizės. E, ir apsimetėte, kad įstatymas, kuriuo, kurio niekas nesilaiko, vis tiek yra nes, įstatymas. Jūs sakote, kad esate lyderiai klimato sityje, tačiau toliau kuriate infrastruktūrą, kuri yra skirta iškastiniam kūrui. out... Apsimetate, kad jeigu e, nekalbėsite apie pasaulinį klimato teisingumą ir pusiausvyrą, kad tai niekaip neims grėsti Paryžiaus susitarimui. Apsimenate, kad tuš, dėl, dien tušti žodžiai padės pasiekti, kad ta krizė baigtųsi. Tačiau tai turi baigtis. Jokie politikos planai ar susitarimai nebus pakankama priemonė, jeigu jūs ir toliau ignoruosite, koks biudžetas kovai su CO2 reikalingas šiandien. Reikia tikslų ne tik 2030-iesiems ar 2050-iesiems. Visų pirma, jų reikia 2020-iesiems ir visiems kitiems ateinantiems metams. Turime nedelsiant labai dramatiškai sumažinti išmetalus dabar, ten, kur jie sukūrėme. Jūsų tolimi tikslai nieko nereikš, jei didelis ir toliau bus didelis išlakų kiekis, jei niekas nesikeis, net jei tai nesikeis dar kelis metus. Nes taip išnaudosime liekančias lėšas kovai su CO2 ir jūs praleisite tą paskutinį šansą pasiekti tikslų 2050-aisiais. Kadangi negatyvių išmetalų technologijomis paremtas šis teisės aktas, o tų technologijų dar šiandien nėra, bent jau tokio masto, kokio reikia, e, mums Reikia pakeisti nedelsiant savo elgesį ir keisti savo visuomenę. Ir tai nemaloni tiesa, mm, nuo kurios negalite pasislėpti, kad ir kaip norėtumėte, arba kad ir kaip e, smarkiai besislėptumėte. Ir kuo, toliau, tuo, kuo labiau bėgsite nuo tiesos, tuo tai reikš didesnė išdavystė jūsų vaikų atžvilgių. E, ES turi būti lyderė, jums tenka moralinė prievolė to vaidmens imti. Imtis. Jums atsiveria unikalios ekonominės ir politinės galimybės tapti pasaulio lyderę. Jūs patys pareiškėte, kad gyvename klimato ir aplinkosaugos krizės laikais. Sakėte, kad iškilo egzistencinė išlikimo grėsmė. O dabar turite parodyti, kad iš tikrųjų tuo tikite. Mūsų netenkins niekas kita, o būtent mokslu paremtas kelias, kuris mums užtikrina geriausią šansą išsaugoti žmoniją ir išsaugoti gyvenimo žemėje žmonėms galimybės. Visa kita prilyksta pasidavimui. Šis klimato teisės aktas yra pasidavimas, nes gamta nesideri ir su fizika sandorių negali sudaryti. To... Ir mes neleisime jums pasiduoti ir pasi, pasiduoti dėl mūsų ateities. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį politinių mm, frakcijų koordinatoriam. Pradėsim nuo EPP. Peteris Lyze, šešios minutės. Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti e, Gretai už tokią įspūdingą kalbą, už mm, tą pasiryžimą veikti uh, Man labai svarbu, kad jūs milijonam jaunų žmonių Europoje atstovaujate, taip pat ir visam pasaulyje. Fridays for Future mm, dalyviai aktyvus ir mano rinkimo apylinkėje ir aš esu tiesiog sužavėtas, kaip giliai jie išmano šį reikalą ir kaip yra pasiryžę veikti. Susitikau su viena jauna mergaitė, kuri į Fridays for Future renginius e, už 25 km važiuoja ir naudojasi tik tai viešuoju transportu. Nenori, kad kas nors ją automobiliu nuvežtų. Taigi, pagal Paryžiaus susitarimą dabar bijoma, kad temperatūra išauks daugiau nei 3 laipsniais e, Celsijaus ir matome jau aiškių ženklų, kai mm, Islandijos ledynai tirpsta, ar amžinasis įšalas šiaurės, e, šiaurėje irgi tirpsta, tai jei mes nepradėsim greitai veikti, tai po 30 ar 40 metų kitos kartos nebegalės kontroliuoti klimato kaitos. Dėl to labai svarbu, kad visi darytų daug daugiau, negu kad buvo įsipareigota e, Paryžiaus susitarime. Mano politinė frakcija, EPP politinė frakcija, nori tris konkrečius dalykus įgyvendinti. Pirmiausia, mes norime, kad daugiau būtų investuojama į mokslinius tyrimus ir plėtrą, siekiant dekarbonizuoti pramonę pramonę reikia išlaikyti, bet jinai turi būti švaresnė ir draugiška aplinkai. Tai yra labai svarbu, ypač tokiom didelėm e, valstybėm kaip Kinijai ar Indijai. Europos parlamentui tai irgi yra vienas iš pagrindinių prioritetų, bet problema yra valstybės narės, finansų ministrai ir e, valstybės narės planuoja mažinti biudžeto asignavimus inovacijom. Tai čia labai svarbu, kad valstybės narės prisimtų deramą atsakomybę. Kitas svarbus dalykas yra Europos miškai. Čia yra problemų. Dėl klimato kaitos yra sausros, yra karščio bangos, miškų savininkai nebegauna jokio pelno iš miškų, o miškas yra labai svarbus klimatui, tai yra labai svarbus absorbentas. Ir ekonominės problemos ir klimato problemos paprastai eina kartu, jei mes jų nesprendžiame. Ir trečias dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, mums reikia nustatyti europinę anglės kainą. Net ir ten, kur nėra transporto ar nevyksta e, didelės e, statybos, bet vėlgi čia labai sunku tartis su valstybėm narėm, todėl aš pritarčiau e, tam apivartinių e, taršos leidimų sistemai, transporto ir statybų sektoriui taip pat. Ir ambicingų tikslų negalime pasiekti, jei nenusistatysime anglies kainos Europai. Ir norėčiau išgirsti jūsų nuomonės apie tai. Klimato teisės aktas. Girdėjau, ką jūs sakėt, bet aš manau, kad jis yra ambicingas, užtikrinant klimato neutralumą, siekiant e, tikslų iki 30 metų, net jei padidinsime savo siekį nuo 40 iki 50 procentų, tai irgi labai svarbus žingsnis, nes aš nežinau jokios kitos ekonomiškai stiprios valstybės Europos e, pasaulyje, kuri apie tai galvoja, o Europa apie tai galvoja. Jūs susitikote su daugeliu žmonių e, jungtinėse valstijose, Kanadoje ir norėčiau sužinoti, ką jūs ten sužinojote, ko išmokote, kaip motivuoti kitas šalis, Pietų Afriką, Indiją, Kiniją, Japoniją, kad jos mažintų savo emisijas bet nei viena didelė ekonomiškai galinga valstybė nenori prisimti tokių įsipareigojimų dėl e, emisijų mažinimo. Tik mažos šalis kaip Marokas, Kostarika, Etijopija. Taigi to neužtenka. Kaip mes galim didelės šalis e, Latino Amerikoje, apskritai Amerikos kontinente ir likusioje pasaulio dalyje įtikinti, kad reikia mažinti CO2 emisijas. Mokslininkai sako aiškiai, tikrai reikia daryti daugiau, bet daryti daugiau reikia visame pasaulyje. Toks yra mūsų visų iššūkis, kuris mums tenka. Dėkui. Dėkoju. Dabar Juta Guteland, SRD frakcijos koordinatorė ir pranešė atsakinga už klimato teisės aktą penkias minutės. Dėkui, pirmininkė. Labą dieną, Greta, kalbėsiu švediškai. Didelė garbė man, kad tu esi švedė ir šiandien aš irgi turiu galimybę kalbėti švediškai. Džiaugiuosi, kad atvykai pas mus. Taip mes turime mažinti išmetimus. Tavo balsas iš tiesų labai stiprus ir tai, kad e, tau e, čia visi salėje atsistoja, plojo, rodo, kaip vertina visi tai, ką tu darai. Aš Europos parlamente jau esu šešerius metus ir noriu padėkoti už tą Fridays for Future judėjimą. Įdėmiai klausiau, ką tu sakei, taip, tu nori daugiau, mūsų laukia rimti iššūkiai, tą suprantame. Mes kalbame apie naujas ES priemonės, kaip mažinti taršą, ne tik tą klimato teisės aktą, kuris šiandien komisijos buvo pristatytas. Aš esu parlamento pranešėja atsakinga už klimato teisės aktą. Europa turi atsakomybę, turi reikalingus išteklius, kad būtų pereinama prie švarios ekonomikos. Norime, kad tas perėjimas būtų teisingas, įtrauktų visus ekonomikos sektorius, visus žmonės. Ir čia turime taip pat bendradarbiauti ir su likusia pasaulio dalimi. Taip, ES balsas yra garsus, jis yra girdimas. Mes visi sėdime toj pačioj valtyje, bet ES turi prisimti papildomą atsakomybę, mažindama Mm, taršą ir parodyti pasauliui, kad tą gali padaryti. Mes turime būti tas geras pavyzdys. Rodydami savo e, pavyzdį e, turime įtakoti pasaulį, rodydami, kad galime sparčiau mažinti taršą. Tai yra ne tik teisingumas, tai yra ir ambicijų klausimas. Tu dažnai sakai, kad turime būti daugiau, kad turime būti labiau ambicingi. Tikslas e, pasiekti klimato neutralumą iki 50 metų. Galbūt nepakankamai ambicingas, turime nusimatyti ambicingesnius tikslus iki 30 metų ir, kaip tu sakai, daryti daugiau. Tas mm, klimato teisės aktas, kurį komisija šiandien pristatė, kaip tu ir sakai, netitinka to, ką sako mokslininkai. Reikia siekti daugiau, bet mes Europos parlamente sieksime, kad viskas vyktų sparčiau, kad būtume ambicingesni ir kad iš tiesų būtume lyderiai pasaulyje šioje srityje ir aš kaip pranešėja tuo klausimu irgi tokius įsipareigojimus prisimu. Europos parlamentas e, turėtų būti ta svarbi m, mm, dalyvė ir iki Glasgow susitikimo iki Glasgow e, sustikimo turime parodyti, kad Europa gali. Turim turėti anglės biudžetą, kuris atitiktų mūsų e, emisijų mažinimo tikslus. Mes iš tiesų e, dirbam labai daug ir tikimės, kad bendromis pastangomis ir tai, kad tu paspausi uh, kad tu spaudi mus, spaudi parlamentą, mums pavyks dar daugiau pasiekti. Klimato teisės aktas e, bus vienas iš pagrindų Europos Sąjungai šioje srityje, bet neužmirškime ir to, kad ir parlamente yra ir konservatyvių jėgų, kurios apskritai pasisako prieš kovą su klimato kaita ir prieš tave asmeniškai. Tos jėgos nori uh, menkinti visas e, pastangas. Turbūt žinai, kad yra labai didelė takoskira Europos parlamente tarp tų, kurie nori daryti daugiau ir tarp tų, kurie nenori. Noriu tą pabrėžti, kadangi mes dabar visi esame e, susirinkę šioje salėje. Mokslininkai aiškiai viską sako. Ir dabar artėjame e, prie tokio momento, kai vis sunkiau tampa pilnai įgyvendinti Paryžiaus susitarimą. Taip, turime padaryti daugiau. Tu situaciją tikrai gerai e, supranti, žinai, kad turime daugiau dirbti energetikos efektyvumo srityje, mažindami taršą iš transporto ir iš kitų sektorių. Čia yra daug įvairių galimybių naujom pastangom, kurios užtikrintų, kad pasieksime eko, ekonomika, kuri bus neutrali, e, kuri neprisidės prie klimato kaitos. Mes, socialistai ir demokratai, norime aiškiai pasakyti, kad Europos parlamento SRD frakcija iš tiesų nuolat sieks, kad persitvarkymas būtų teisingas, lygiateisis, kad uh, E, saugumas, gerovė ir klimato politika eitų kartu. Užbaigdama noriu pasakyti e, štai ką. Tu atstovauji milijonam jaunų žmonių, kurie kovoja e, už mūsų ateitį šioje planetoje. Ir noriu padėkoti ir tau, ir visiems jauniem žmonėm, kurie uh, yra kartu su tavim, kurie imasi įvairių iniciatyvų, kurie atskleidžia tiesą mūsų visuomeniai. Tai yra labai reikalinga. Tu jau sugebėjai transformuoti diskusijas mūsų parlamente ir iš tiesų mes aiškiai sakysime, kad norime padaryti daugiau ir prižadu, kad to sieksime visomis išgalėmis. Dėkui, kad atvykai pas mus. Bet... Na, e, sakykime, jums suteikiau papildomas 30 e, sekundžių dėl to, kad esate pranešė, nes šiaip jau laikė laikytis laiko, kitaip nesugebės visi pasisakyti. O dabar Renew e, Nirs Torvalds, prašau. Dėkoju. Aš taip pat kalbėsiu švedų kalba, nes tai bendra kalba. Labadiena, Greta. Sveika sugrįžusi praėjusį sėkį, kai lankėsi Europos parlamente, daugelį politikų parlamente daugiau domino politinė e, kampanija prieš rinkimus ir paprastai rinkiminės kampanijos metu linkstama daryti daugiau pažadų, negu kad įmanoma ištesėti, o jau po to, po rinkimų, viskas sugrįžta savo vėžes. vėžes. O mes dėjome uh, šiek tiek pastangų prieš COP25, nes e, žadėjome, kad tai reikia padidinti pastangas mažinant CO2 išmetimą iki 30 metų. 30 metų. Dabar e, sako, sakome, kad reikia sumažinti 50 procentų CO2. Sakote, to nepakanka, tačiau lyginant su ankstesniu tikslu 40 procentų CO2 mažinimą, tai vis dėlto rimtas žingsnis į priekį. Be to, įvyko gan rimtos diskusijos dėl to, kad susikloščiusi klimato apsaugos skubos situaciją, daugelis balsavo už, už atitinkamą teisės aktą, daugelis balsavo ir prieš. Be to, savo laiku mes buvome labai kritikuojami dėl to, kad e, tiesiog gazdiname be reikalo, tačiau jeigu pažiūrėsime tai, kas vyksta pasaulyje, stiknės nelaimės, gaisrus, potvinius, audras, tai gal e, netaip ir suklydome paskelbdami E, ekstremalią susikloščiusią klimato apsaugos situaciją, skubos situaciją. Jeigu pažiūrėsime, kokia buvo žiema Suomijoje, Baltijos e, šalyse, tai pastebėsime, kokios pasiekmes, nes iš tikrųjų labai švelnios žiemos mažėja Baltijos jūros druskingumo lygis ir aišku tai sukelia didelį spaudimą ir bioįvairoviai. Norėčiau e, daugelio čia nedalyvaujančių e, parlamento narių, ypač Katrin Šabo vardu, pasveikinti jūs. Tai yra moteris, kuri pati viena būriniu laivu apiplaukė pasaulį. Ir e, ji jumis labai žavėjusi, nes jūs taip pat plaukėte būriniu laivu per vandenyną. O vandenynai absorbuoja apie 50 procentų papildomai pasaulyje atsiradusios šilumos. Na ir šis milžiniškas e, vandenino absorbuojamas šilumos kiekis nedingsta kažkur tu. Bus sudėtinga išspręsti šią problemą ir tam prireiks daug pastangų. Ir norint pasiekti tikslus iki 50 metų ir po to prireiks nemažai pastangų. Tiesa, man tuo metu jau bus 105 metai. Tai nežinau, ar čia būsiu Ranapilį, nelabai aišku. Uh, tuo metu. Na, man rodos, daug politikų į tai pernelik lengvepėdiškai žiūri. Ir, pavyzdžiui, kitoje Atlanto pusėje tarsi manoma, kad e, Twitterio žinutėmis galima išspręsti problemas. Aišku, Donaldas Trumpas čia yra prastas pavyzdys, nes iš tiesų sprendžiant tokias problemas reikalingos naujovės ir kai kurios šalis čia visai neblogai pasirodo. Jeigu pažiūrėsime į tas šalis e, Europoje, kurios dėga daugiausiai naujovių, tai yra Suomija, Švedija ir Danija. Ir tai yra tos šalis, kuriuose itin pažangi um, švietimo sistema. Jūs dabar neinate mokyklą, tačiau aš manau pats tas faktas, kad yra um, puikios mokyklos, jau yra savame labai geras dalykas. Aš suprantu, kad e, jūs rūpinatės rimtesniais dalykais. Tačiau džiaugiuosi tuo, kad jūs ir toliau darote E, politinį sprendimą, nes kitaip Briuselėje mes šiandien nepasijudinsime. Dėkuoju. Dėkuoju. Ir toliau ID frakcijos vardu tris mintas pasakys Silvija Sardoni. Labadiena visiems. Labadiena Greta. Šią savaitę Europos parlamentas e, nepriima uh, parlamento narių ir administracijos darbuotojų lankytojų. Bet šiandien salė pilna jaunimo, tai yra aplinkosaugos aktyvistai nesibaimintis koronos viruso. Džiaugiuosi, kad yra tokių jaunuolių kaip jūs, Greta, kurie deda daug pastangų e, kovant su klimato kaita. Tačiau jūs instrumentalizuoja, pavyzdžiui, komisija, kuri nori pagerinti, taip sakant, savo reputaciją arba m, mm, kai kurie aukoja jūsų tikslo labui, nes tiesiog tai tapo madinga. Nenoriu taip elgtis. Nenorėčiau prisijungti prie šventeiviškos politikos, nes tai aplinkai nepadės. E, kiek jaunuolių yra pasirengę patys savo gyvenime kažką pakeisti, pavyzdžiui, atsisakyti išmaniųjų telefonų arba mm, atsisakyti uh, e, greitojo maisto, maisto, kuriuose daug cukraus, neskristi pigių skrydžių bendrovį skrydžiais už 17 e, eurų arba tiesiog mažiau šildyti būstą žiemą. Ar iš tikrųjų visi yra pasirengę kažko atsisakyti klimato apsaugos labui? Kai kurie galbūt net džiaugiasi koronaviruso epidemija, nes e, tai sumažino aplinkos taršą Kinijoje. Bet e, kita vertus tai reičia didesnį skurdą. Sutinku, kad vakarų Europoje jau daug metų kalbama apie aplinkosaugos, klimato apsaugos politiką, e, rūpinamas šiais klausimais. Niekas nebado pirštais į Kiniją ar e, Indiją. Ir pavyzdžiui, ir Lenkijoje yra daug e, anglimi kūrenamų jėgainių. Taip, žaliame kurse ypatingai daug dėmesio skiriama kovai su plastiku, um, kitais galbūt tokiais dalykais, bet galiausiai nukentės žmonės, žmonės, kurie um, galiausiai pagaliau turi būstą, gali normaliai maitintis, valgyti ir mėsą. Jie labiausiai nukentės nes viso šio žaliojo kurso pasiūlymų esmė tai yra didesnis vartotojų apmokestinimas. Ir kągi tai duos? Žmonės tik nuskurs, o mažai išsivyščiusios skurdžios šalis liks neišsivyščiusios. Tai nereiškia, kad ten nėra taršos aplinkosaugės problemų. Ne, tiesiog jos bus nustabomis į šalį. Kalbėtų nutraukima. Taigi, manau, kad Reikia atsisakyti ideologiškų nuostatų. Kalbėtų nutraukiama. E Kiti gavo papildomas pusantros minutės. Aš čia tiesiog paklausčiau, kaip čia yra su demokratija pas mus. Uh, Dėkoju. E, na, aš pasinaudosiu mikrofoną, jau mane galite išgirsti. Na, pirmiausia, noriu pasveikinti Greta Thunberg. Sveika sugrįžusi, sveikinus ir visais čia esančiai salėje, kurie rodo, jog labai domintis klimato apsaugos politika tokios minios, niekome čia nesumatęs, norėtųsi, kad tie skaičiai liktų tokie ateitie, nes jie reikalingi, sprendžiant klimato apsaugos problemas ir formuojant politiką. Dėkoju, kad grįžote, dėkoju, atkreipite dėmesį į mokslą, nes tai yra asmenis dalykas, nes kiekvienas iki, kai E, įvairūs politikai pasisako ir mini, kad e, klimatas yra svarbus, svarbi apsauga, susiklošusi skubo situacija. Mes kaip žalie sakome svarbiausia ne žodžiai, o veiksmai. Deja, deja, būtų norėjusi, kad ir komisija, kai pristatė žaliai kursą, būtų e, pristačius ir konkrečių veiksmų. O šiandieną komisija pristatė klimato apsaugos įstatymą ir jeigu atvirai jis labai nuvulė, nuvilė. Šie metai turėtų būti tais metais, kai mes padidintume mūsų ambicijas. Peter Lyze, jūs visiškai teisus, mes turime didinti mūsų ambicijų lygį. Jūs keliate klausimą, kaip to pasiekti. Mes tai padarysime rodydami kad mes sugebame tai padaryti, kad tai mes jau darome, o jeigu dabar Europos komisija uh, E, savo klimato apsaugos įstatymę nurodė, kad rugsėjo mėnesį bus pateiktas pasiūlymas ir iki 30 metų CO2 išmetimas turi būti sumažintas privaloma tvarka galbūt 50 procentų, tai tai nuvilia, nes 20 metai, 20 metų lapkričio mėnesis Glasgow, tai yra ta data, kai tai turi vykti. Nes jeigu mes to nedarysime, ar Indija, Kinija, Japonija tai padarys? Ne, jie to nedarys, jei ne, mes nebusime pasiruošę. O dabar Europos komisija teigia, kad galbūt rugsėjo mėnesį bus pateiktas pasiūlymas. Tai toks elgesys iš tikrųjų kelia pavojų klim... Paryžiaus susitarimui, nes jeigu mes nepadidinsime ambicijų, neišlaikysime dabartinio pasaulinio postumio, didinant ambicijas, tai įstriksime um, per ateinančius penkerius metus, o tai reiškia, kad e, klimatas atšils daugiau nei trim laipsniais. Taigi reikia veikti dabar. Europa turi jau dabar imtis veiksmų E, klimato apsaugos įstatymę galima panaudoti daug gražių, tuščių, šabloniškų Briselio frazių, kalbėti apie e, ambicijų lygį, deleguotus aktus, įgaliojimus ir toliau. Ne to reikia. Mums reikia diskutuoti, kiek jau dabar esame pasirengę padidinti mūsų pastangas, imtis veiksmų, nes laikrodžius tiksi, lapkričio mėnuo artėja, Turime tai priminti. Dėkoju, Greta, kad priminėjai mokslą, dėkoju visiems už plojimus, tačiau noriu, kad dabar nepapsiribotumėt visi plojimais, o imtumėtės veiksmų. Ačiū. Akar e, frakcijos vardu Pietro Fjorki. ponė pirmininkė, ponė Thunberg, mėly kolegos. Šiandien žaliojo kurso susitarime yra svarbi data, paskelbtas Europos klimato teisės aktas, kuriame e, išsikeliamas tikslas iki 2050-ųjų tapti klimato požiūrių neutralių regionų. Tačiau aš turiu rimtų abejonių dėl komisijos pasiūlymo peržiūrėti po 2030-ųjų klimato strategijas per deleguotosios teisės aktus. Tai yra labai silpna teisinė priemonė ir e, taip pat ir neveiksni, nenaši. Atsižvelgiant į žalio, Europos žalio kurso susitarimo apimti, uh, būtina, kad visos politikos iniciatyvos e, turėtų sulaukti iš ankstinio poveikio vertinimo, ypač siūlymai e, keisti 2030-ųjų tikslus. Atvirai pasakius, mano frakcijas priešinasi šias mažinimo tikslų didinimui. Reikia teisinio tikrumo, taip pat e, teisės aktų peržiūros, kaip tai akcentavo nekarta ankstesnė komisija. Uh, Apibendrinama SAKR frakcijos poziciją norėčiau pasakyti štai ką. Nepakeiskite išsikeltų tikslų. Laikykite Paryžiaus susitarimo. Antra, sutelkite dėmesį į poveikio vertinimą iš techninės, socialinės, ekonominės ir pramoninės perspektyvos Mes norime daugiau konkrečių planų ir mažiau retorikos ir klimato simbolizmo. Trečia, darykite spaudimą trečiosiom šalims, kad jos sektų mūsų keliu. Apie tai kalbėjo keletas mano kolegų. E, reikia globalinio komandinio darbo. Vėlgi e, noriu paminėti Kiniją, JAF ir Indiją ypač. Europos pastangos net neš jokio juntamo poveikio pasaulio klimatui vienos. Ir e, sunaikins mūsų ekonomiką. Užbaigdamas, norėčiau užbaigti netradiciškai. Aš visų pirma noriu padėkoti paneliai Tunberg už jos e, labai svarbų vaidmenį, atkreipiant visuomenės dėmesį į, į šią pamatinę svarbos temą. Tuo pat metu norėčiau išsakyti patarimą, kaip kad tėvas išsakytų patarimą dukrai. Grįžkite į mokyklą, į normalų gyvenimą jūsų vaikystė yra tokia pat e, neįkainojama kaip ir klimatas. Jeigu kažko nepadarysite, kažką prarasite amžiams. Lygiai taip pat, jei mes nieko nedarysime dėl klimato, mes prarasime kai kurios dalykus amžinai. Well, science, than... Ji daugiau išmano apie mokslą nei daugelis mūsų. Silvija Modi, frak, žalių frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, aš taip pat kalbėsiu švediškai mus sieja bendra kalba. Sveika, Greta, malonu tave čia matyti. Visų pirma, e, GUE ir NGL savo frakcijos vardu noriu padėkoti už viską, ką nuveikiai. Įkvėpiai milijonus žmonių pasaulyje suteikiai e, balsą jauniems žmonėms, kurie nori daugiau, kurie tikisi daugiau iš mūsų priimančių politinius sprendimus. Tikrai tau noriu padėkoti už visą darbą tai palengvina mūsų darbą, nes mes e, stengiamės daug nuveikti klimato kaitos klausimų. Būdama čia šiandien matau daug e, veidmainystės šioje salėje. Parlamentas turi visas įmanomas e, pasaulio mokslininkų žinias ir gali priimti reikalingas sprendimus. Turime žinias, patirtį, tačiau reikia valios ir, dra, ir drąsos žengti reikalingus žingsnius. Tikiuosi, kad e, šiandien nuskambėjusi tavo kalba bus sutikta rimtai, nes kitaip vėl viskas bus tik tai tušti žodžiai. Žinoma, labai gražu išnaudoti tave kaip kovos su klimato kaita simbolį, tačiau tai kita vertus padeda ir mūsų darbui. O kalbant apie komisijos patektą klimato e, įstatymo projektą, žinome, kad jis nepakankamai ambicingas. Iki 2030-ųjų sumažinti išlakas 50 procentų. To nepakanka ir tai faktas, net nenuomonė. Todėl turime e, išsikelti tokio masto tikslus, kurie atitiktų mokslininkų rekomendacijas. Ir tuomet galėtume siekti dar ambicingesnių tikslų, kad tikrai žinotume, jog padarysime tai, kas reikalinga. Pranešėja, ponė Gütelent, daro viską, kad būtų suderinta parlamento pozicija. Žinome, kas vyksta kitose šalise. Taip, ES iš tikrųjų dabar nuveikia daug daugiau, nei kada nors yra padariusi. Tačiau tai nereiškia, kad mes padarėme viską, ką reikia. Turime padaryti daugiau ir tikrai esame tavo pusėje šiais klausimais. Okay, and the last speaker will be Eleonora Evi for the non-attached. Galiausiai Elena Evi, neprisijungusių prie frakcijų parlamento narių vardu. Ačiū, pirmininkė. Mėla Greta, labai malonu susitikti su tami čia Europos parlamente. Noriu kreiptis į tave. Padėk mums kalbėti apie apie skaidrumo stygių Europos tarybos darbe. Galbūt žinai, kad čia Europos parlamente mūsų darbas yra tikrai gana skaidrus, visos diskusijos yra viešos, visi pakeitimai skelbiami, verčiami visas oficialias kalbas, tai padeda demokratijai ir tai padeda Europos parlamentui patvirtinti ambicingas pozicijas, ypač dėl klimato ir aplinkosaugos teisės aktų praeitie. O taryba priešingai, kur dirba E, vyriausybių, valstybių vyriausybių atstovai yra visiškai uždara vieta. E, neskelbiamos atskirų valstybių pozicijos dėl konkrečių klausimų, viskas vyksta už uždarų durų ir nežinome, kaip primami sprendimai, ar viršų paims viešasis interesas, ar kaip nekartai yra nutikę e, triumfuos nacionaliniai ar net kiti interesai. Prašau skleisti apie tai informaciją. Ir noriu pasakyti, kad mano šalis Italija šiandien žengė pirmą žingsnį tinkamą kryptimį, įsteigė e, Briuselėje nuolatinį e, skaidrumo registrą, tačiau dar daug daugiau reikia nuveikti, užtikrinant tarybos darbo skaidrumą. Ir tai taip pat mums padės kova su klimato kaita. Thank you. So unless Greta Thunberg would like to have the floor again, but I don't. Uh, dėkui. Nebent Greta Thunberg turėtų dar ką pasakyti. Ir dabar uh, posėdis baigtas. Ir noriu paprašyti, kad sudarytumėt galimybę ją išeiti iš salės ir tikiuosi, kad rytoj per mūsų frakcijos posėdį, per mūsų komiteto posėdį dalyvavimas bus lygiai toks pat gausus kaip ir šiandien. Taigi dėkui visiems.